paskelbti šio posėdžio protokole. Na, o dabar galime kalbėti apie darbo, darbo tvarkę. E, šešio, gegužės 16 dieną priimtas gautinis darbo tvarkės pro, projektas buvo jums pateiktas. Šiandien niekas neprašo jokių pakeitimų, o dėl antradienio frakcijos nori, kad vyktų žodinis kad būtų nagrinėjama žodinis klausimas dėl santykių su Kolumbija. Ir tas tais klausimas turėtų būti perkeltas iš ketvirtadienio. Toliau trečiadienį jokių pakeitimų nėra. Jeigu jūs neturite kitų pasiūlymų keisti darbo atvarkę, tai tokiu būdu mes tvirtiname tokią darbo atvarkę. Pone Liulink. Dėkuoju, panipirinkė, mane šiek tiek stebina jūsų pabrėžti mūsų darbo šią savaitę prioritetai. Mes paprašėme, kad būtų leista svarstyti klausimą žodžių dėl situacijos pienininkystės sektoriuje, nes iki šiol mes ir, be, ir siūloma yra svarstyti kitus klausimus. Ir aš nesuprantu, kodėl, kodėl mes turėtume dabar svarstyti homofobijos klausimų, kurią turime svarsti, e, kuriai spręsti, e, kuri, kuriam spręsti turime e, pagrindinių teisų hartiją, o ne pininkystės problemas. Pone Liulink, žinote, kad dėl to sprendžia frakcijų pirmininkų suiga ir aš atitinkamame forume tiesiog paminėsiu tą faktą, kad jūs norėtumėt kalbėti e, apie šį klausimą, o ne apie homofobiją. Bet tik tiek šiuo metu dabar galiu pasakyti. O ar bus dar daugiau pastabų dėl darbo tvarkos, dėl, dėl projekto darbo tvarkės? Pana Sodį. Pane pirmininkė, valstybių vyriausybių vadovai susirinko neformalaus susitikimo. Ir aš manau, kad mūsų tarybos e, pirmininkas turėtų atvykti pas mus ir pranešti apie tai, apie ką buvo kalbama da, šiame susitikime. Aš suprantu, kad jūs galėsite mums taip pat apie tai papasakoti. Ir aš norėčiau paklausti, ar jūs kvietėte tarybos e, pirmininką ir e, kas galėtų mums pranešti apie tai, kas ten vyko, nepaisant to, kad šis susitikimas buvo neoficialus. Uf. Turiu pasakyti, ponia Audy, kad e, pričiupote mane. Aš turėsiu dar pasidomėti tuo klausimu, kodėl neatvyko ponas Van Rompoj, nors iš principo jūs teisus. Turėtumėm apie tai žinoti. Rompoj. Gal ponas Svoboda, ką nors žino. E, iš tiesų, ponas Van Rompoj nenorėjo atvykti dėl to, kad man jog neturi čia ką pasakyti, kadangi turi palaukti pirmiausia e, valstybių ir vyriausybių vadovų sustikimo. Bet aš manyčiau, priešingai yra. Iš tikrųjų, kaip tik ponas Van Rompo turėtų žinoti, ką galvojame mes ir kaip parlamentas masto, kad galėtų tuomet apie tai kalbėtis su valstybių ir, vyriausybė, ir vyriausybių vadovais. Taigi, ponė pirmininkė, manau tikrai būtų pravartu, kiek įmanoma dažniau pasikviesti poną Van Rompoj į susitikimus, nes nepakanka jam dalyvauti vien tik valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimuose ir parlamente jis turi dalyvauti. Gerai, tuomet būtent taip pageidavimą ir pateiksiu, pareikšiu parlamento poziciją iki to momento, kol bus daroma bendra valstybių ir vyriausybių vadovų nuotrauka po sustikimo. Tai tiek dėl darbo atvarkės, daugiau, matau, norinčių pasisakyti nėra. Tuomet skelbia aptarimui kitą mūsų darbo atvarkės klausimą, pono Simono Busutilio pranešimą, vidaus rinkos rezultatų suvestinė. Ir pirmiausiai žodis teikiamas pačiam pranešėjai, ponui Simonui Busutiliu keturias minutės, prašom. Thank you, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pastaruoju metu mes daug kalbame apie augimą, tačiau kaip galima būtų suteikti naują impulsą